Pone Koratsa Bild nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo. Pone Koratsa Bild, ar dėl to norėjote pasisakyti? Prašom. Prašom, pone Koratsa Bild. Dėkoju, pone pirmininkė. Kaip žinote, praėjo jau daugiau nei mėno po to, e, kai buvo balsuojama e, dėl sukčiavimo ir buvo atskleisti balsavimo rezultatai.